So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please. Ponios ir ponai, kolegos, paprašysiu susėsti. Mes vėl vėluojame, stengiamės e, sutaupyti kiek įmanoma daugiau laiko po pietų, bet vėl neišėjo. Aš noriu jūsų paprašyti laikytis griežtai darbo atvarkės nes e, dar Kroatijos e, ministras ir NATO atstovas pasisakys šiandien. Taigi, norėčiau pasisveikinti e, šiame bendrame posėdėje su vystimosi komitetu. Dabar tvirtinsime ankstesnių posėdžių protokolus, jeigu nėra komentarų laikysime patvirtintus šiuos protokolus. Na, o dabar šalia manęs sėdi ir vystimus komiteto pirmininkas. Na, o dabar mes išgirsime gruodžio penktosios dienos NFDCI uh, e, uh, e, dokum klausimą rezultatai šio sutikimo buvo išplatinti keturių skilčių dokumentas ir gruodžio 19 dieną vyko dėrybos. Ir galiausiai buvo priimtas sprendimas neužbaigti dėrybų dėl teisės aktų kol kas. Na, dabar žodis bendra pranešėjams. Prašau, dabar žodis bendra pirmininkui. Ačiū, Davidai. Aš labai džiaugiuosi, kad pamažu daroma pažanga dėl NDG pasiūlymo. Taip pat dėkoju čia bendra pranešėjams ir ankstesniai pirmininkaujančiai valstybei taryboje. Tar kaip kad jau kolega sakė, dabar turime pažiūrėti, kiek pažangos e, galime padaryti iki e, tarybos viršūnių susitikimo e, dėl MFF. Konkrečiai čia būtų kaiminystės politika, bendrasis biudžetas. Mes horizontalios e, paramos e, iš susilaukėme ir taip pat pranešėjai palaiko šį pasiūlymą ir mes tikimės, kad dabartinės programos bus pratestos ir vėliau negu kad 20, 20 metams. Skubios priemonės, jų dėka bus galima parengti galutinį instrumentą, e, kuriuo galima būtų reaguoti į besikeičiančią situaciją pasaulyje. Ta priemonė, ta priemonė turi atitikti ir atitinkamos biudžeto ambicijos. Na, o dabar daug nelaukęs, iš karto siūlyčiau suteikti žodį bendra pranešėjams šiuo klausimu. Pradėsime nuo NDICI, kas nori pasisakyti. Bendra pranešėjų nėra šiandien, ar kaip? Kažkas juk turi pasisakyti. Marija Rena, Rasa Juknevičian ir Charles Giorens bendra pranešiai. Aš komiteto vizite Ukrainoje nedalyvavau. E, norėčiau tik tai padėkoti dėrybininkams. Labai e, aktyviai vyko e, pasirengiamieji posėdžiai, konsultavomės kartu ir su e, šešėliniais pranešėjais, biudžeto, moterų komiteto atsakingais asmenimis. Aš siūlyčiau ir toliau dirbti e, konstruktyviai su šiuo e, kompleksišku failu. Na, o dėl pasirengimo narystai paramos priemonės nustatymo tikriausiai irgi dar išgirsime šiuo klausimu pasisakančių, o toliau vasario mėnesį dar trilogo metu išgirsime daugiau. Marija Rena. Taip, ši priemonė yra svarbi. Čia visos finansinės priemonės susijusios su išorės politikas yra subūriamos, yra tam tikri principai įtvirtinti Europos parlamento. Taigi Europos parlamento pozicija yra tvirta, stipri šiuose dėrybose. Mums labai svarbu išlaikyti vieningą poziciją šiuose sudėtingose dėrybose tarp su, tiksliau, komisija ir taryba. Pirmojo trilogo metu buvo sutarta dėl darbo sąlygų. Viena darbo grupė rengs techninius sprendimus, Aš norėčiau padėkoti visų frakcijų patarėjams, taip pat sekretariatui už atliktą darbą. Šis darbas yra labai sudėtingas, daug laiko ir kantrybės reikalaujantis, taigi norėčiau padėkoti mūsų darbuotojams. Būtent šio techninio darbo dėka mes galėjome e, šiek tiek palengventi savo darbą trilogo metu, nes buvo kalbama tik tai e, politiniais klausimais, dėl kurių nebuvo susitarta e, techniniam lygiu. Taigi, trys problemos čia kol kas iškilo, galbūt nėra labai didelės, bet dėl jų reikia priimti sprendimą. Pirmiausia, vietos institucijų vaidmuo. Europos parlamentas mano, kad reikalingas atitinkamas vaidmuo vietos e, valdžios institucijoms, kiek tai susiję su e, išorės politika. Taryba mūsų pozicijos nepalaiko, labai svarbu ją apginti. Mes manome, kad e, kuo arčiau e, žmonių vietos lygių yra tai daroma, tuo didesnis mūsų matomumas bus. Antras klausimas, antra problema, tai būtų e, politiniai prioritetai to greitojo, greitųjų atsakymų srityje. Greito atsakymo, taip sakant, srityje. Europos Sąjunga mano, kad nereikėtų pernelyg tuo naudotis, nes programavimas ir ypač Europos parlamento vaidmuo programavime yra svarbus. Kuo yra labiau pasitelkiamas tas greitas atsakymas ar atsakas, tuo mažesnis parlamento vaidmuo. Ir trečias dalykas dėl AKR kaip žinia, kaiminystės vystomo ir tarptautinio bendradavimo priemonėje yra geografinis aspektas, kuriame Afrikos kontinentas yra atskiriamas nuo kitų veiklų. Postkotonų susitarimas yra e, susijęs su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenino e, regionu. Mes manome, kad svarbu ir toliau išlaikyti tą akerčią grupę čia Europos parlamento pozicija yra labai stipri šiuo klausimu. Kaip jau ir sakiau, dėl šių trijų klausimų dar nėra pasiektas sustarimas, taigi kol nėra susitarta dėl visko, nėra susitarta dėl nieko. Mes ir toliau dirbsime techninių lygių ir taip pat politiniais klausimais trilogose. Dėkoju. Ačiū Michael Geller, ačiū Marijai Arenai. Kas dar norėtų pasisakyti? Rasa. Taip, žinau. Ar jūs išdėvė, ar ne? Aš tiesiog bandau išsiaiškinti, kam skirti žodį, nes mes už penkių minučių turime šio klausimo nagrinėjimą baigti. Pone Knepčinė. Esu bendra pranešėja e, šio svarbaus e, klausimo. Dėl politinių klausimų, dėl pagrindinių terminų jau susitarėme, tik tai e, antrinių išteklių e, terminai nėra patvirtinti, pavyzdžiui, darbo grupių, komiteto e, lygio sprendimai, dėl to nėra susitarta. Buvo nuspręsta, kad apie tai kalbėsime, kai kalbėsime apie valdyseną instrumento. Toliau, priekybos susitarimai. Pagrindinių principų straipsnėje taryba prašo, kad čia būtų asociacija ir laisvosios prekybos susitarimai įtraukti. Mes manome, kad apie prekybos susitarimus bent jau kol kas nereikėtų kalbėti. Čia atskiros diskusijos su Europos parlamento komanda dar vyksta. Na ir galiausiai ES iniciatyvos. Tarybos dėrybinis mandatas numato 15 straipsnio e, atitinkamų paragrafo dėl iššūkių išbraukimą. Čia yra kalbama apie naujas ES e, iniciatyvas. Europos parlamentas nori išlaikyti tą tekstą. In, tekste taryba kalba apie sprendimo prieimimo procedūras o tai galėtų būti panaudota lankščiai. Dėkoju. Ačiū. Charles Giorens nėra salėje. Toliau ponas Gonzalės ir ponė Demiroj. Gracias, prezidente. A pesar de que... Ačiū, pirmininkė. Žinoma, aš suprantu, kad vyksta trišalių dėrybų procesas ir dar bus pasiekta pažangos čia bet norėčiau pateikti prašymą nepalikti to kelio, kurio jame iki šiol, kai kalbama apie bendravimą su perinamojo laikotarpio šalimis. 5 procentai bendravimui su vidutiniu pajamų šalimis. Jeigu tai sumažinsime, tai žengtume žingsnį atgal tose šalise. Bus pavojus, kad jeigu visą dėmesį skirsime humanitarniai pagalbai ir šalims, kuriams labiausiai reikia pagalbos, visi supranta, kad tai yra Afrika. Tai reikštų, kad pažanga kitose pasaulio šalise, kaip, pavyzdžiui, Latino Amerikoje, gali susilpnėti. Mes, kaip ten bebūtų, esame didžiausia donorė tuose šalise Latino Amerikoje. Tai prašyčiau pranešėjus į tai apsižvelgti. Ačiū, pane Gonzalės. Um, Dank, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkuoju visai dėrybų komandai ir sekretoriatui už nuolat pateikiamą informaciją. Aš apibendrinamą noriu labai trumpai pasakyti. Mūsų darbas buvo skaidrus ir efektyvus, kalbėjome apie finansinės priemonės, apie užsienio politiką ir vystimosi politiką ir dabar mes nuolat girdime daug kritikos. Uh, ir kad vystimosi pinigai e, galėtų būti tikslingai panaudoti e, kariniai paramai, pavyzdžiui, ir vystamoji politika daugam atrodo kaip e, tas rytis, kuri galėtų būti panaudota migracijos sustabdymui. Nereikėtų eiti tą kryptimi, mes norėtumėm kad tos priemonės būtų atskirtos. Jeigu jas sutalpinsime vieną dokumentą, kažin ar sukursime daugiau skaidrumo. Daug nevyriausybinio organizacijų dėl to mus kritikuoja. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Toliau 15 klausimas. Žodis mūsų šiandiems ranšėjams dėl pasirengimo narystėje pagalbos priemonės, kurie pateiks e, ataskaitą apie pažangą darantis dėl šios priemonės. Mūsų pranešė yra Žilijana Zovko ir Tonino Picula. Trečią gruodžio mes pradėjome e, darybą su e, Suomija dėl taisyklių, kurios e, lems pasirinkimą narystį finansavimą. Nepaisant daug sutarimo sričių, yra dar daug nuomonių skirtumų dėl šio dokumento. Ir parlamento dėrybinės komandos vardu, Tonino Picula ir aš išdėstėme tarybai parlamento prioritetus šiam finansavimui, nes tai yra investicija bendrai Europos ateitį. Mes teigiame, kad tinkamas finansavimas turi būti derinimas sustiprintų poveikio vertinimu ir demokratinėmis sąlygomis, e, dėl ko gali būti iš dalies ar visiškai sustabdyta parama. Taip pat reikia pagerinti finansavimo matomumą. Tik tai geriau komunikuojant mes galime pasinaudoti, pa, pa, pademonstruoti tą didžiulį darbą, kurį nuveikia sąjunga plėtro šalyse. Baigdama noriu pasakyti, kad techninis darbas tarp trijų institucijų dėl trečiojo IPA teksto vyksta ir ankstasis, antrasis darybų raundas priklausys nuo pažangos pasiektos kiekvienoje pusėje. Dabar žodis kolegai. Taip, Kotonino, ačiū pirmininkė. Kolegos, iš tikrųjų, pirmasis trišalių tri, tri darybų raundas prasidėjo produktyviai. Europos parlamento prioritetai buvo išdėstyti, kaip sakė Vanė Zovko, mes taip pat kėlėme svarbiausius klausimus, kurie tarp institucinio pobūdžio parlamento vaidmuo numatant ir parlamento vaidmuo svarbus numatant prioritetus. Mes raginame tarybą iš, išbraukti e, vairias e, kabutes. Deja, tie apribojimai yra horizontalus pobūdžio, juos primetė taryba ir tai yra kompromisai dėl svarbiausių politinių aspektų. Taip mes, mes pakartojame parlamento įgaliojimus dėl deleguotojų aktų, kurie numato, kad deleguotojai aktai turėtų būti naudojami tiek atnaujinti priedus, e, reglamentų priedus ir e, pasirinkti strateginius programinius tikslus. Kaip jau buvo minėta, per dalykas, mes raginama komisija renkti nenumatytų e, atvejų planą pagal DFP, nes yra pavojus, kad reglamentas neįsigalios iki 21 metų sausio pirmos dalios. Ačiū Tomina, ačiū Žilieną. Ar bus komentarų iš kitų narių klausimų. Tomai, ar yra ką norėtumėte pasakyti? Na, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir galbūt per kitus debriefingus turėsime daugiau ką pakalbėti. Labai gera mintis. Taigi baigiame e, informacijos patikimą apie vykstančias e, trišalės darybas.